Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Mėlyje kolegos, kitas mūsų darbo atverkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl ekonomikos atsigavimo, kuriant darbo vietas. Komisijos vardu kalbės komisaras Andor. Prašau. Uh- Gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai. Sisteminiai ir aiškus sprendimai turėtų būti rasti siekiant išspręsti ekonominės krizės keliamus iššūkius, mažinti nedarbą. Dabar 10,3 procentai nedarbo yra ES valstybėse narėse, eurozonoje nedarbas sudaro netgi 11 procentų tinkamas sprendimas būtų toks. Mums reikėtų galvoti apie galimybę kurti darbo vietas. Užimtumo politika turi parodyti, kad ji gali būti atgaivinta, kuriant darbo vietas. Reikia stiprinti ekonomikos valdyseną ir taip pat stiprinti užimtumo politiką reikalingą Europos parlamento parama sprendžiant šiuos klausimus. Šešių dokumentų paketas yra svarbus trim atžvilgiais. Visų pirma, reikėtų imtis priemonių, kuriant darbo vietas visuose ekonomikos sektorium. Taip pat reikėtų skatinti žalį ekonomiką, E, dėkti modernes e, technologijas ir kurti papildomų įdarbinimo galimybių, numatant konkrečius veiksmų planus. Mes siūlome konkrečias priemonės, kurios turės didinti, spartinti darbo vietų kūrimą, taip pat naujų vietų kūrimą, taip pat kurti palankesnę aplinką darbui, turės padidinti užimtumą savarankišką veiklą. Šiame pasiūlymų pakete yra numatytos priemonės, kurios sudarys, pavers darbo rinką daugiau, labiau mobilę. Labai svarbu užtikrinti sklandų pereimą iš vieno sektoriaus į kitą užimtumo sektorių. Labai svarbu taip pat užpildyti tas spragas ir pašalinti kliūtis, kurios egzistuoja darbo rinkos srityje. Labai svarbu taip pat atsižvelgti į e, tuos e, reikalingus e, darbo įgūdžius. Taip pat yra numatyti pakeisti dabartinę sistemą į bendrą užimtumo sistemą euro sistemą paversti bendra užimtumo sistema. Taip pat labai svarbu suvienyti ES užimtumo politiką, siekiant, kad užimtumas ne, nesvilgtų iš paskos ekonomikos raidai. Labai svarbu valstybėse narėse įgyveninti reformas, taip pat imtis priemonių, suvienodant atlyginimus Taip pat reikia įgyveninti darbo rinkas, rinkos reformas, naudoti tam tikrus e, finansavimo elementus, ypač finansavimą iš socialinio fondo. Taip pat reikėtų sutelkti, suteikti papildomą postumį ekonomikos raidai, reikėtų vadovautis ir Europos užimtumo pakto nuostatomis. Τώρα ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Dabar kalbės politinių frakcijų atstovai, EPP frakcijos vardu kalbės ponas Čaba Öri. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis komisarė, neseniai komisija pateikė pasiūlymą susijusi su užimtumo skatinimu. EPP frakcijos vardu noriu pritarti šiam teisėkuros paketui ir mes paremsime jūsų iniciatyvą, kaip tą padarėme ir e, užimtumo komitete. Diskutuodami apie pirm, pirmasias reakcijas į, tos, į tą naująjį komisijos pasiūlymą. Uh, Mano kolegos be abejo per diskusiją iš, išryškins įvairius aspektus. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti, kad jūs prisėmėte realistišką požiūrį e, teikdami šį teisėkuros pasiūlymą. Deja, mes nepritarėme jūsų nuomoniai dėl e, jaunimo nedarbo gaila, bet turime konstatuoti, kad jūsų pateiktas įvertinimas dėl valstybių narių reformų programų parodė, jog valstybių narių pasiūlymai yra nepakankami siekiant Europą 2020 strategijos tikslų. Taigi yra gerai, kad komisija E, rengia e, e, laikotarpio vidurio strategijas šioje srityje ir aš manau, kad ji yra gerai nustačiusi prioritetus, ar tai būtų žalieji sektoriai, ar sveikatos apsauga, ar panašus dalykai. Taip pat mums patinka tai, jog mokesčių našta pagal jūsų pasiūlymą turi būti sumažinta ir mes e, atkreipsime, atkreipsime jūsų dėmesį, kad direktyva dėl pensijų perkeliamumo turėtų būti gyvendinta kiek manoma greičiau ir būtų e, šalinamos visos kliūtis darbuotojams judėti, kurios kyla e, Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams. Taip pat sveikintina yra tai, kad jūs pateikėte ūkio augimo skatinimo iniciatyvą iniciatyvą. Mes dėkojame Jums komisijos nary ir mes e, tikėmės tolesnių Jūsų pasiūlymų. Ačiū. Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį, kad turite laikytis griežtai Jums skirto laiko, nes e, mūsų darbo programa yra labai pilna ir mes jau vėluojame. Προοδευτικής συμμαχίας των Σαλιστών και Δημοκρατών. SRDF frakcijos vardu dabar kalbės kolegė Bereš. Trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Europos parlamentas norėjo surenkti šias diskusijas remiantis užimtumo paketu, kurį jūs pateikėte komisijai. Mums tas užimtumo paketas atrodo svarbus ir dabar plenarime posėdėje mums taip pat atrodo svarbu apie šį klausimą kalbėti, jo lab, kad taryboje bus kalbam ekonomikos augimo skatinimą, bus taip pat kalbam prie kitus susijusius klausimus. Ekonomikos atsigavimo iniciatyvoje mes matome, kad yra sakoma, kad e, ekonomikos augimas turi padėti kurti darbo vietas ir tas augimas turi būti tvarus. Būtent dėl to mums tos diskusijos yra labai svarbios. Dabar, kai žvelgėme į tai, kokie yra europiečių lūkesčiai, sunku ką nors pasakyti, nes nedarbas siekia rekordinius skaičius. Nelaikas yra stabilizuoti finansinės rinkas, o bandyti, e, jiems netai rūpi, jiems labiau rūpi E, kaip vėl susirasti darbą. Būtent į šiuos lūkesčius turime atsiliepti pirmiausia, ypač kalbant apie jaunimą. Matome, kad socialinė padėtis e, prastėja diena iš dienos. Tad matome, kad jaunimas manosi esą prarastoji karta. 6,5 milijono jaunuolių nedirba, vienas iš penkių jaunuolis ieško darbo ir neranda ir situacija rizikuoja nepagerėti iki 2016 metų, pasak Tarptautinės darbo organizacijos. Europos komisija nuolatos kartoja, kad reikės laiko tam, kad pasirinktos gairės e, padėtų sulaukti rezultatų. Ir tam reikėtų, kad tos gairės būtų teisingai pasirinktos. Nacionaliniuose planuose stebina tai, kad nacionalinės e, reformų programos atsiustos komisijai E, rodo, kad nacionaliniai planai nebuvo labai efektyvūs ir kad nebuvo pasiektas norimų rezultatų. Jūs pateikėte ekonomikos augimo paketų ir čia noriu išmanyti du siūlymus, kurie mums atrodo uh, esantis šios diskusijos šerdis, kuri turėtų vykti. Pirmiausia, jūs panaikinote tabų, kalbėdamas apie minimalų darbo užmokėsį. Jūs sakėte, kad tai yra labai svarbus diskusijų elementas, kad būtų galima sėkmingai kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi, kad būtų galima kovoti su socialiniu dempingu ir kad būtų galima iškelti klausimą dėl vidaus paklausos. Visa tai yra be abejo esminiai klausimai, jeigu norime panaikinti ES egzistuojančius vidaus netolygumus. Antras siūlymas, kurį atrodo jūs irgi remiate ir Europos parlamentas parems jūs, jei iškelsite šį siūlymą, o būtent garantijos jaunimui. E, kitaip tariant, siekiama numatyti, kad negali atsitikti taip, kad jaunuolis negali nedirbti ir nesimokyti ilgiau negu keturis mėnesius. Tai yra esminis siūlymas. Ir jei norime, kad atsirastų konkretūs veiksmai, tai reikia artimiausiais mėnesiais kalbėti apie finansinę perspektyvą. Kai diskutuosime ES taryboje, būtina bus tai aptarti. E, ačiū, ponė komisarė, mes remsime jūs ir ačiū už tą dinamiką, kuri jūsų dėka atsirado, siekiant įgyveninti strategiją, o nes iki šiol strategija buvo tik vienintelė - taupumas, taupumas, taupumas ir tai mūsų atvedė į klavietę. Ačiū. Ačiū. Toliau Alde frakcijos vardu kalbės ponas Phil Penien. Yes. Uh, Šitas užimtumo paketas apima labai daug gerų pasiūlymų valstybėms narėms ir ten yra pateikiama pasiūlymų, kaip išbristi iš finansinės krizės. Yra pateikiama pasiūlymų, kaip mažinti jaunimo nedarbą, siūlomos švietimo kvalifikacijos kelimo priemonės ir numatomi e, tam tikri sektoriai, kur yra galimas potencialus augimas, yra kalbama apie e, žalėją ekonomiką. Tačiau vis dėlto reikėtų, ko gero, pagalvoti apie struktūrinius pakeitimus e, darbo rinkoje. Manyčiau, kad be tokių pokyčių mums nepavyks e, pasiekti savo tikslų, todėl, ko gero, komisija reikėtų atlikti poveikio vertinimą ir po to galvoti apie šių pasiūlymų įgyvendinimą. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į socialinius užimtumo aspektus. Jeigu mes nieko nedarysime, tai mes nesumažinsime jaunų žmonių didėjančio nedarbo ir neužtikrinsime konkurencingumo. Reikalingas jautrus, pragmatiškas ir socialinių požiūrių atsakingas E, sprendimas, tik tai jis padės užtikrinti solidžius augimo pagrindus ateičiai. Reikalinga tikra ekonominė veikla, o ne skolinimuosi politika pagrįsta veikla. Bendra užimtumo rinka negalėtų būti tikslas savo Visų pirma, reikia kreipti dėmesį į jaunimo nedarbą, reikia skatinti jų, jo gebėjimus ir užtikrinti, kad būtų užtikrintos kuo geresnės sąlygos steigti savo verslą, būtina mm, mažinti kliūtis ir aš manau, kad į tuos iššūkis galės atsakyti siūlomas dokumentų paketas. Ačiū. Šaliųjų frakcijos vardu kalbės kolegė Kornelisen. Dvi minutės. Dėkoju. Daugybė milijonų europiečių neturi darbo, tai yra svarbiausias susirūpinimas. O darbo vietų kūrimas turi būti mūsų svarbiausiasis prioritetas. Ekonomikos augimas, kuriant darbo vietas, yra pirmas žingsnis teisinga kryptim. Matome, kad svarbesnis vaidmuo yra numatytas darbo vietų kūrimui Europos semestro programuose. Mūsųse žaliųjų gretose mes dėmesingai stebime, e, kas vyksta, mes pritarėme e, viskam, kas pasakyta. E, siūloma mažiau naudoti žaliavų, kurti daugiau darbo vietų, skatinti žaliosios politikos E, plitimą. Tačiau nelabai pasitikiu tuo, kas sakoma. Kol kas e, žengtas tik vienas žingsnis pirmin. Kalbame apie biudžeto sąjungą, politinę e, sąjungą, tačiau socialinėme sektoriuje vis dar tebe liekame pakankamai susiskaldę. Kaip valstybės narės paskatinti, kaip įdėmės į socialinius aspektus, tai yra svarbiausias klausimas. Mes e, turime numatę procedūrą, kaip pažaboti per nelik didelį perviršinį deficitą, tačiau neturime bendros procedūros socialiniams klausimams kelti. 50 e, procentų kai kuriuose šalyse siekia jaunimo nedarbas. Per nelik daug nedarbo apskritai. Netu, negalime turėti tokių darbo užmokesčių, kurie yra žemiau skurdo ribos. Yra visa eilė kitų tabų, kurių reiktų atsisakyti. O kodėl neatsisakyti tabų susijusių su socialinė sritimi? Kodėl nepasiūlius minimalaus europinio darbo užmokesčio? Kodėl nekovoti su skurdu efektyviau? Kodėl nepateikti iniciatyvų, kurios būtų saistančios juridiškai? Drąsos komisarė ir sėkmės. ECR frakcijos vardu kalbės McIntyre. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Nedarbas kelia labai daug susirūpinimo ir todėl aš pritariu komisijos komunikatui dėl užimtumo skatinimo. Tačiau visa tai reiškia, kad reikia harmonizuoti ES užimtumą skatinančius teisės aktus ir labai svarbu numatyti kontrolės priemonės ir sankcijas tiems, kurie valstybėse narėse nevykdo teisės aktų nuostatų. Verslas, verslininkai kuria darbo vietas ir jų mažinimas gali turėti labai skausmingų e, pasiekmių. Todėl labai svarbu, kad įmonės nestabdytų savo veiklos ir nedidintų nedarbo. Mažos. Mažų įmonių ES yra 90 milijonų, jos įneša didelį indėlį į BVP, todėl reikia joms padėti, o ne kliudyti. Eh, Ačiū. Dabar kolega Helmer, pusantros minutės. Pone pirmininkė. Antro pasaulinio karo metu buvo kilęs susirūpinimas dėl to, kad prarandami sunkiai bombonešiai, kad būtų galima apsaugoti lėktuvus, kurie buvo svarbus pilotams, buvo numatyta saugoti labiau pėktukus negu, negu pilotų saugoti lėktuvus. Ir dabar atrodo problemos tęsiasi. Ir paaiškėjo, kad ne, tie bombonešiai buvo apkrauti šarvais tiek, kad nebegalėdavo paskristi. Jie negalėjo pakankamai aukštai pakilti ir paskui to buvo atsisakyta. O ES dešimtmečius reikės veikė taip pat darbo rinkoje siūlomas paskelbti geriausias intencijas, apsaugoti darbuotojus, bet atsitiks taip, kad sukursime tokią sunkę, tokią nelankščią darbo rinką, kad tiesiog nebesugebės tą rinką pakilti į jokias aukštumas. Štai tokia dabar ir kyla problema, ponė pirmininkė, kolegos. Mes turėtume žinoti, kad yra studijų, kurias atliko patikimus, kuriuos atliktus keletoje valstybių narių. Kiek Vienas e, žaliasis postas, žalios, žalios darbo vietos sukūrimas paskatina 3-4 darbo vietų aplinkui sukūrimą. Tai turėtų pasiekti ir kitas darbo vietas. Ko mums reikia darbo vietų kūrimui? Pirmiausia, mums reikia mažiau taisyklių, mažiau reguliavimo ir paskui atsisakyti tų kvailų žaliųjų siekių. Ačiū kolegai Helmer. Dabar vieningų žalių kairiųjų vardu kalbės, kalbės kolegė Zuber, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, Europos komisijos priemonių paketas, be kita ko, gina priemonės, kuriomis tengiamasi E, kapitalizuoti apsaug, e, e, socialinio draudimo sistemas ir apginti darbuotojų teisės. Europos komisija teigia, kad jos prioritetas yra kurti naujas darbo vietas. Socialinė ekonomika kuria naujas galimybės, o tai reiškia, kad viešosios paslaugos turėtų būti restruktūrizuotos, turėtų būti kuriamos darbo vietos siekiant kitų pelno galimybių Ir stengiamas atsižvelgti į produktivumo ir konkurencingumo elementą ir aspektą, tačiau tai prieštarauja socialinio modelio principams. Ir yra neteisinga toliau leisti valstybėms narėms didinti darbo laiką ir e, skatinti e, darbuotojų mobilumą, kadangi tai dar labiau e, skatina, didina darbuotojų migraciją Mes negalime leisti, kad valstybėse narėse būtų skatinamas darbuotojų atleidimas. Tai Europos komisija savo retoriką tik dar labiau didina ekonomikos nuosmukį mes norime, kad pagaliau baigtųsi ta neoliberalioji politika ir taupimas. Reikia investuoti į žmonės. Dėkui. Toliau kalbės kiti parlamento nariai. Pirmiausia, Tomas man pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėl šios nuolatinės krizės nedarbas ES stipriai išaugo. Tuo pat metu e, valstybės narės e, juda vis toliau viena nuo kitos. Regionams reikia konkrečių jų poreikius atsižvelgiančių sprendimų. Europoje yra sutinkama dėl veiksmų, tai yra flexicurity, žalieji, žaliosios darbo vietos, mažų ir vidutinių įmonių e, e, e, rėmimas, sanglaudos fondų aktyvesnis naudojimas ir taip toliau. Darbuotojų judumas skatina darbo vietų kūrimą, tačiau tuo pat metu atsiranda ir neigiamų padarinių, pavyzdžiui, juodoji darbo rinka. E, e, darbo vietos, kurios, kurios yra sukūriamos, e, mm, kuomet žmonės dirba netinkamomis sąlygomis. Reikia įtraukti mm, socialinius partnerius, reikia skatinti sudarinėti aktyviau E, kolektyvinės sutartis, taip pat mažinti jaunimo nedarbą. Mums reikia papildomų vietų, e, mokymo vietų jaunimui, kad jie turėtų galimybę vėliau e, dirbti nuolat. Mums reikia kalbėti apie fiskalinio pakto įgyvendinimą, kuris yra visų darbo rinkos reformų garantas. mes laikydamės visų šių turi įsipareigojimų pagaliau pasieksime savo tikslų. Dėkuoju. Aleks, Alessandro Čerkas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Pagaliau kažką išmintingo pasiūlė komisija. Be užimtumo strategijos mes nepasieksime nieko. Dėkoju už šią diskusiją. Jeigu jūs pasiūlysite, tai ką, apie ką kalbėjote, tikrai sulauksite mūsų pritarimo. Tačiau problema yra daug didesnė negu siūlomomis priemonėmis būtų galima ką nors pakeisti. Mes turime visų pirma panaikinti tą prieštarą ES užimtumo politikoje. Reikia tiksliau panaudoti turimas lėšas o valstybėms narėms taip pat reikėtų užtikrinti galimybę įnešti savo finansinį indėlį įgyvendant projektus, kadangi valstybės narės neturi lėšų savo indėliui padengti. Mes neprime tinkamų užimtumo priemonių, tiesiog sunaikinsime darbo rinką, negalėsime valstybėms, negalime valstybės narėms palikti pasirinkimo laisvės. 10 milijardų eurų yra numatyta mūsų šaliai gelbėti bankus, tačiau nepakanka, tiesiog negalime surasti 10 milijonų eurų, kad galėtume padėti jaunimo užimtumui skatinti. You, pone Harkin, minutė. Dėkuoju, pone pirmininkė. Kalbant apie ekonomikos atsigavimą, kuriant darbo vietas, reikia pasakyti, kad bet kokiam komunikatui tema yra įkvepianti. Uh, ir komisija apie tai ir šneka. Mes turime įsitikinti, kad užimtumas ir socialiniai rūpešiai neatsilieps, kad jų nežgoš ekonominiai rūpešiai. Iššūkis yra toks, paversti to žodžius tikrovę. Svarbu, kad būtų kuriami tokie planai, kurie teikia pridėtinę vertę. Europos investavimo paketas turėtų būti labai svarbus dalykas, kad būtų galima kurti pritarinčios valstybėms tvarias darbo vietas. Tai būtų aiškus signalas piliečiams, kad mes iš tikrųjų norime uh, atsverti kažkuo tas taupimo neriboto priemonės. Matome, kad viskam buvo mažinamos lėšos, įskaitant ir darbo vietų kūrimui. Na, o e, nu, airijos piliečiai pavargo nuo to fiskalinio spaudimo, nuo nuo finansinio spaudimo. Ir dabar manyčiau, kad svarbu kalbėti apie darbuotojų perkvalifikavimą, jų mokymą. Svarbu tai, kalb, apie tai kalbėti ES lygių. Valstybės narės neturėtų blokuoti šių siūlymų. Turime dirbti kartu, kad e, bus kuriame papildoma L pridėtinė vertė, nepanaikinant turimų darbo vietų, kuriant naujas ačiū. Ačiū, toliau kalbės Karima Deli. Pone komisarė, mes visi galime konstatuoti tą patį. E, nedarbas yra pasiekęs katastrofišką lygį. Jaunesnė negu 25 metų žmonės ketvirtis jų nedirba. Tai yra baisų skaičiai. Kartai, kuri nenori būti paukotojai karta. Europos komisija e, pateikė savo užimtumo paketą, kurio tikslas yra sukurti 17 milijonų darbo vietų iki 2020 metų. Tačiau tie siūlymai ir toliau nieko nereiškia, nes ir toliau taikomos drastiškos taupimo priemonės, kurios pasmerkia pažeidžiamiausius žmonės dideliems sunkumams. Tuo tarpu išėti iš krizės galima Paprastai būtina įgyveninti mūsų ekonomikos ekologinius pasikeitimus ir ekonominius pasikeitimus. Būtina kurti žaliasias darbo vietas, kurių neįmanoma delokalizuoti. Svarbu remti tas įmonės, kurios e, dirba e, remdamos ekologinius principus, ekologiškai dirba ir skatina tokių principų dėkimą. Būtina kurti kokybiškas darbo vietas, atsižvelgiant į tarptautinės darbo organizacijos išdėstytus kriterijus. Taip pat būtina dar kartą pabrėžti, jog yra gyvybiškai būtina pakelti minimalų darbo užmokestį. Nes būtina, kad sliautųsi tas signalas, e, tas, tas skandalas, kai žmonės dirbantis negali pragyventi. Galiausiai laikas yra įveikti nedarbą. Kaip tai yra įmanoma? Ko mums trūksta? Mums trūksta politinės valios. Ir čia e, mums tenka atsakomybė. Kai matau, kad ponas Barosio e, pažymėjo, kad prioritetas bus jaunimo klausimas, jaunimo nedarbo klausimas, o trims metams praėjus niekas nepasikeitė, nėra konkrečių siūlymų, tai yra negerai. O dabar sireaguoti reikia nedelsiant, nes laikas bėga. E, Ačiū. Toliau kalbės Jašek Vlosovič. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėlyi kolegos. Europa 2020 strategija numato, kad 70 procentų tam tikros e, darbo, darbo rinkos segmento turi būti, į, turi būti pasiekta įgyvendinant šį tikslą iki 2020 metų. Ir iki to laiko turi būti sukurta 17,5 milijono naujų darbo vietų. Tai yra labai ambicingas tikslas atsižvelgiant į dabartinę e, šalių narių padėtį, e, didelį nedarbą nuo 9,5 procento iki 10 0,2 procentų išaugo nedarbas e, e, nuo 2010 metų. Ir tai reiškia, kad mes e, dabar turime gerokai mažiau, 6 milijonais darbo vietų mažiau rinkoje. O mano šalyje, Lenkijoje, pusė milijono ne, darbo neturinčių žmonių atsiras. Europos parlamento rezoliucijos projekte yra labai suformuoluoti labai svarbus tikslai. Pavyzdžiui, savęs įdarbinimo, savarankiško įdarbi, įsidarbinimo e, skatinimas. Taip pat yra komisija kviečiama supaprastinti viešųjų pirkimų reglamentavimą. Yra aišku, kad sanglaudos, e, e, sanglaudos lėšų karp, e, karpimas tikrai nedidina krizės. Dėkui. Tomas Hendel, vieną minutę. Gerbiamas komisarė, aš labai gerai vertinu jūsų pasiūlymą dėl užimtumo skatinimo, tačiau dėl minimalaus atlyginimo ir dėl užimtumo skatinimo sveikatos apsaugos sityje jūs nepateikėte konkrečių įrodymų. Val valstybės ES pietuose buvo priverstos tiesiog sumažinti savo pajėgumus darbuotojų skaičių darbo apsaugos srityje Europos e, semestro kontekste ir toliau yra siūlyma mažinti darbo vietas šioje srityje, todėl šita politika yra tik tai deklaracinio pobūdžio, kadangi šiandien jau nepakanka tų taupimo priemonių, dėl taupimo priemonių, medikamentų ir tvarsliavos ne tik Graikijoje, bet ir kitose valstybėse. Labai svarbu užtikrinti tinkamą medicinę aprūpinimą visose valstybėse, ypač krizės ištiktose šalyse. Επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Ντανούτα. Τολό καλμπές Τανούτε Γιασλοβιέτσκα. Komisarė Barozo Pšoka. Dėkoju pirmininkė, ponai ir ponios. Mes išklausėme Baroso, kai jis pristatė savo komunikatą. Ir tuo metu jis kalbėjo apie užimtumą. Ir tada aš prisiminiau vieno amerikiečio investuotojo mintį, kad būtent vartotojai kūrė vietas, o ne darbdaviai. Taigi į tai reikia atsižvelgti mes turime skatinti paklausą mūsų šalyse ir taip pat ir už jų ribų. Reikėtų sukurti paskatinamasis priemonės, kad žmonės imtų kurtis, kurti naujas įmonės. Mes taip pat turime pažvelgti į vairias užimtumo formas, taip pat ir į darbo sutartys, kurios yra sudaromos. Manau, kad tikrai yra nemažai darbo rinkoje problemų dėl tos priežasties, kad labai daug žmonių tiesiog nėra aktyvūs darbo rinkoje. Valstybėms narėms turi būti suteikiamas pakankamas lankstumas, kad na, stabilumas ir lankstumas galėtų būti suderinami darbo rinkoje. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad mes nesukurtume palankių sąlygų laikinam darbui atsirasti. Taigi, valstybės narės turi aktyviai reaguoti į nuolatos besikeičiančią ekonominę situaciją. Ir mano atrodo, kad visų pirma reikėtų spręsti jaunų žmonių problemas. Reikėtų skirti daugiau lėšų mokymams, taip pat ir galimybėms, kad tokie žmonės galėtų įgauti kvalifikacijų. Komisijos pateiktas pasiūlymas apima labai daug įdomių dalykų ir tikiuosi, kad na, pasirodys, kai ateis laikas, konkretus teisėkuros pasiūlymai. Dabar žodis poniai Rapti. Ačiū pirmininkė, komisarė. Labai puikus e, užimtumo paketas. Na, įskyrus tai, kad e, tas paketas turėtų būti įgyvenintas kuo galima greičiau, nes jau daug metų Europos parlamentas tik tai kalba, kad reikia imtis veiksmų užimtumo srityje. Jeigu mes dar lauksime keletą metų, tada manau, kad iš tiesų e, pavėluosime, ženkliai pavėluosime su savo veiksmais. Darbo rinka kenčia. Kodėl? Todėl, kad makroekonomikos politikos nepasiteisino, kurios buvo įgyvendintos nuo ekonominės krizės pradžios. Pasak Eurobarometro 11 e, ES šalių e, skaičiai daug ką pasako. Pavyzdžiui, Graikijoje vienas iš penkių e, žmonių abejoja, ar sugebės išsaugoti savo uh, Um, darbo vietą. Toliau vienas iš aštuonių graikų taip pat bijo, kad jeigu uh, praras savo darbo vietą per šešis mėnesius, nesugebės susirasti naujos vietos. Ir tokia yra realybė. Taigi, kalbant apie lankstumą, apie tai reikėtų labai kruopšiai pagalvoti. Ir apie tai galvoti reikėtų ne tik tai turint omeny užimtumą. Reikėtų apskritai pagalvoti apie mūsų konkurencingumą. Tuo pat metu reikia suprasti, kad e, konkurencingumas na, yra labai svarbus visoms valstybėms narėms. Tai yra visai ES. Jeigu mes norime turėti stiprią ES ir stiprią Europą. Taigi visą laiką žmonės sako, kad reikia na, būti konkurencingiems ir taip toliau, o šitai norėčiau sureaguoti štai kaip. Kodėl pavyzdžiui, nesumažinti atlygių Vokietijoje. Gal tokiu būdu padidėtų kitų šalių konkurencingumas. Ačiū. Dabar žodis ponui Paška. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisarė. Ekonomika stagnuoja. Tokia yra situacija dabar ES. Ir tai reiškia, kad dabar mes esame priversti mąstyti, kaip paskatinti ekonominį augimą. Dėl ES konsoli... skolos konsolidavimo priemonių jas galima suprasti. Tačiau norėčiau kreiptis į komisija, kad galbūt ji kai kurias stagnacijos priežastis arba pasiekmes pražiūrėjo. Labai daug ES piliečių praranda savo darbo vietas dėl tos priežasties, kad Europos įmonės tiesiog yra perkeliamos į kitas vietas. Pavyzdžiui, pažvelkite, kokia yra situacija automobilių pramonėje. Automobilių gamintojai kelia savo uh, veiklą į Rusiją, Kiniją, į kitas pasaulio vietas. Taigi nenustabu, kad Europoje na, situacija yra visiškai kitokia nei buvo praeitįje. Taigi nebejokit, ne, neklauskite, kodėl mes na, negauname reikalingų pajamų iš atitinkamų sektorių. Be to komisija klausia, na, kokia iš tiesų ekonominė situacija aplinka yra kuriama Europoje, jeigu visi mūsų gamintojai keliasi už ES ribų. Ačiū dabar žodis Liu. Yeah. Dėkuoju, panė pirmininkė. Panašu, kad mes viena vertus mes susijėmė biudžeto sistemą su mažinimu ir kartu buvo, mes darome viską, kad bankai veiktų taip, kad tai patiktų rink, rinkoms. Uh, paprastai užimtumos e, kaina. Ir todėl, būtent todėl mes matome, kad gerovė ES nuolatos mažėja. Ir akivaizdu, kad toks požiūris tik tai suskirstis mūsų visuomenė, kad tik tai didėjęs atotrukis. Be to, aš manau, kad mes pamirštume, jog mums reikėtų, kad mūsų technologijos taptų žalesnėmis. Jūs taip pat minėjote ir stabilumo mechanizmą, kuris iš esmės yra skirtas taupimui. Tai yra fondas susijęs su Europos centriniu banku, kuris teikia paskolas, takydamas aplinkos sauginės ir su žimtumu susijusias sąlygas. Sa siekiant e, naudos visiems piliečiams įvairiose sritise sveikatos, transporto ir aplinkosaugos ir kitose sritise. Jeigu visų šito negyvendinsime, tuomet mažai kas pasikeis. Bastos, Janamis Lėto. Toliau pasaros minutės poniai Bastos. Ačiū komisarė. Nuo 2008 metų Europos Sąjungoje Mes praradome 6 milijonus darbo vietų. Mano šalyje, Portugalijoje, ūkis e, e, tra, susitraukia. Portugalijos bankų prognozijas rodo, kad ir ateityje situacija tikrai negerės. Ir todėl mes remiame E, šią iniciatyvą, remiame naują užimtumo paketą ir sveikiname komisijos narį poną Andor. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, jog mums reikia ekonominio augimo ir valstybės narės turės daryti viską, kad atkurtų darbo vietas. Mums gali, reikia, e, gali būti taip, kad mums reikės paremti bendrovės, kad jos e, kurtų darb, naujas darbo vietas Taip pat reikėtų paremti jaunus verslininkus bei mažas ir vidutinės įmonės. Nacionalinės užimtumo politikos taip pat turėtų atsižvelgti į tai, kad reikėtų išnaudoti kai kurių sričių užimtumo potencialą. Reikia šias rytis identifikuoti ir jomis pasinaudoti. Ir mes jau sakėme ne kartą komisijai, kad reikia tobulinti įgūdžius, kuriuos e, jaunimas gali įgyti švietimo sistemoje. Be to, judumas yra dar labai svarbus. Ir todėl turime pasinaudoti struktūriniais fondais tam, kad e, sukurtume naujas darbo vietas, kad paskatintume naujų darbuotojų samdymą ir paragintume visus keistis geriausią praktiką visoje Europoje. Šiuo metu žmonėms reikia konkrečių komisijos veiklos rezultatų. Dėkoju. Toliau ponės Kostello. Pone Kostello, ačiū pirmininkė komisarė. Po airijos referendumo paaiškėjo, kad stabilumas ir augimas yra dvi tos pačios monetos pusės. Mums reikia stabilumo, tačiau mums reikia ir didelio augimo. O dabar mums reikia geriau gyveninti investicinės programas, kurių tikslas yra kurti tvarias darbo vietas. Mums reikia plano, kuris gerbtų uh, dirbančiųjų teisės ir orumą, ir kuris kovotų su socialiniu dempingu ir socialinė skirtimi. Reikėtų paremti visus, kas, kas dirba šiuo metu juodojoje ekonomikoje ar, ar dirba ne, ne visą darbo laiką. Uh, Mums taip pat reikia išnaudoti ir žaliosios ekonomikos potencialą bei kūrybinį, ku, kūrybingą, e, e, kūrybingos ekonomikos potencialą. Mums reikia taip pat veiksmų skirtų kovai su jaunimo nedarbu. Taip pat reikia ir Europos hartijos dėl stažuočių. Kas ketvirtas iš dabartinių stažuotojų žino, kad negaus darbo, kai baisės jo stažuotė. Uh, komisarė, ir mes e, džiaugiamės, kad jūs ketinate gyveninti šį pasiūlymą bendradarbiaudami su mumis. Dėkuoju. Dėkuoju, poniai Kostelui, toliau ponia Lope Fontanėje. Ačiū, ponia pirmininkė, komisijos nariai. Pirmiausia, aš norėčiau Jūs pasveikinti, kadangi aš manau, kad šis pasiūlymas dėl užimtumo yra labai svarbus žingsnis. Tai yra labai ambicingas e, uždavinys. Turime siekti Europos 2020 strategijos tikslų ir turime kurti naujas darbo vietas. Tam, kad galėtume tai padaryti, mums reikia reformuoti darbo rinką, tam, kad ji taptų labiau integracinė ir dinamiškesnė, kad e, jaunimas turėtų reikiamus įgūdžius ir kad e, žmonėms būtų lengviau gauti naujas kvalifikacijas ir prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Turime padėti įmonėms kurti naujas darbo vietas. Taip pat mums reikia panagrinėti savo mokesčių sistemą. Mokesčiai turėtų būti tokie, kad jie padėtų bendrojams samdyti naujus darbuotojus. Be to, reikėtų išnagrinėti, kokiuose sektoriuose yra didžiausias užimtumo didinimo potencialas. Taip pat norime kovoti ir su nelegaliu darbu. Nedarbas auga. Tačiau kartu matome, kad darbu, dar, darbdaviai dažnai neranda darbuotojų dėl to, kad jiems reikia žmonių su tam tikrais įgūdžiais. Reikėtų taip pat nepamiršti ir demografinio judumo. Norime kurti Europos užimtumo rinką, kurioje įsitvirtintų dirbančių judumo principas. Toliau ponas Koferatė. Ačiū komisarė. Aš manau, kad mes turime e, siekti dviejų tikslų ir juos įgyvendinti. Visų pirma, sukurti naujas darbo vietas. Na, šiuo atveju, aišku, daugiau dėmesio reikėtų skirti jaunimui. Ir šiuo atveju labai svarbus yra švietimas investicijos į švietimą visą laiką turi teigiamų pasiekmių ne tik tai ekonomikai, tačiau ir socialiniai sistemai. Tačiau yra ir kitas klausimas, kuris yra šiek tiek, na, yra ignoruojamas. Tai yra nelegalaus darbo arba neformalaus darbo uh, legalizavimas. Kalbame apie žmonės, kurie yra išnaudojami be e, sutarčių, neturi netgi teisių kaip darbuotojai arba neturi netgi piliečių teisų, kadangi paprastai mūsų šalis patenka nelegaliai. Dėl tos priežasties tokie žmonės yra ne tik tai, kad išnaudojami, tačiau taip pat ir iškraipama ir darbo rinka. Taigi manau, kad šie klausimai turėtų būti sprendžiami kartu atsižvelgianti tai, kad reikia kurti darbo vietas jaunimui, taip pat legalizuoti nelegalų darbą ir ištraukti tuos, kurie dirba nelegaliai iš šešėlio. Konstantinas Pupakis, jie dvi lepta. Dėkoju. Toliau ponas Pupakis, dvi minutės. Dėkoju, panė pirmininkė, komisarė, nedarbas yra didžiulė problema, kuri turi e, katastrofiškus padarinius visoje Europoje. Kiekvieną kartą mes sakome, kad reikia imtis veiksmų. Mes žinome, kad E, didintis nedarbas yra vienas iš, e, viena iš aktualiausių ES plėčių manimų problemų. Akivaizdu, kad ekstremalus taupimas kai kuriuose sritise visiškai nepasiteisino, dėl to tikrai auga nedarbas. Pavyzdžiui, Graikijoje kas ketvirtasis žmogus e, yra nedarbo rinkoje ir ypač daug nedar, nedirbančių jaunimo tarpe. Akivaizdu, kad e, šie žmonės e, ko gero norės išvažiuoti iš savo šalies. Ir dėl to recesija tik tai uh, gilės. Negalime smaukti visuomenės ir kartu tikėtis, kad jie sugebės atkurti savo ūkį. Turėtume rūpintis žmonėmis. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad, kad ir Graikijoje reikės taip pat įgyvendinti strategiją Europa 2020. Aš manau, kad mes turėtume skatinti augimą ir skatinti visus kurti naujas darbo vietas, kokybiškas darbo vietas. Jūs puikiai apie tai žinote, e, komisarė, kadangi jūs tikrai bendraujate su piliečiais ir žinote apie jų problemas. Dėkuoju, ponė Papakė. Toliau, ponė Genč. Vieną minutę. Dėkoju už tai, kad man suteikėt žodį. Iš tiesų matome gazinančius nedarbo skaičius matome, kad kai kurios socialinės grupės atsiduria ypač nepalankioje padėtyje - moteris, vaikai, neįgalieji, e, asmenys nuo 50-55 metų amžiaus. Todėl mums būtinas da, planas, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų mano nuomonė, yra labai svarbu padėti sušvelninti krizės padarinius tam tikrose socia socialiniuose sluoksniuose. Reikia užtikrinti prieigą prie lėšų, reikia supaprastinti tokią prieigą, taip pat reikia tai kurti galimybės e, šviestis, ugdytis, pasinaudoti švietimo sistemą. Reikia pašalinti tokių sistemų funkcionavimo nesklandumus ir pasistengti, kad socialinės apsaugos išmokos būtų išmokamos. Ir taip pat reikėtų stengtis, kad vidaus darbo rinka veiktų sklandžiai, nes kitaip labai nukenties visuomenė. Dėkui. Toliau ponas Heinz Becker. Pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Kolegos, turime kovoti su dabartiniais iššūkiais. Bet tai padarysime nekonsoliduodami ES finansus arba darbo rinką. Tai yra populistų šūkiai. Jie stengiasi įtikinti visuomenę, kad to reikia. Be abejo, savaime suprantama, kad atsakomybė atitenka komisijai, kaip aš suprantu. Todėl džiaugiuosi, kad žalios ekonomikos potencialas jau buvo pripažintas ir taip pat yra pripažįstama, kaip svarbu yra užtikrinti švietimą ir ugdymą. Todėl mums reikėtų tokio modelio, kuris užtikrintų švietimo galimybės jaunimui. Ir taip pat turėtume stengtis geriau pasinaudoti turimomis lėšomis. Taigi yra paskelbtos priemonės, dabar beliko pradėti jas įgyvendinti. ir siekti tikrai pagrysto tikslo, kad neatsirastų Europoje prarastoji karta. Svarbiausia yra įgyvendinti teisingumą tarp kartų ir užtikrinti solidarumą tarp kartų. Ir tam reikia išspręsti didžiausią šiandienos problemą - būtent darbo rinkos nesklandumus. Tačiau tai reiškia kad privalėsime sugražinti, atiduoti savo neatsakingai sukurtas skolas. Toks turėtų būti Europos parlamento darbo tikslas. Dėkui. Ačiū. Nematau ponios materos salėje. Atrodo, kad jos nėra. Tuomet pereisime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. žodis poniai Kukovič. Dėkoju, pirmininkė. Na, mes galvojame apie uh, naujas darbo vietas ir apie tai galvoja daugelis e, jaunimo, uh, kurie ieško darbo ir dėja, kurie neturi pakankamai drąsos ir nekuria uh, savų įmonių. Mano šalyje e, jaunimas imasi įvairių iniciatyvų, pavyzdžiui, e, akliesiams. E, padeda tokiems akliems žmonėms kasdieninėme gyvenime. Ir Galiu pasakyti, kad apskritai pasiekti jaunimui tikslų reikia labai daug ir mes kaip politikai turėtumėm jiems padėti. Dėl tos priežasties mes turėtumėm aprūpinti darbo rinką tokiamis priemonėmis, kurios na, galėtų padėti e, jaunimui kurti naujas darbo vietas. Dėkoju toliau ponas Petru. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Mes visi suprantame, kad ateitis priklauso jaunimui. Deja, ES jaunimas nukentėjo labiausiai dėl darbo rinkos problemų. Kai kuriuose valstybėse narėse situacija ypač neraminanti ir todėl reikia nedelsiant priimti, patvirtinti priemonės, kurios padėtų pat, pagerinti mūsų jaunimo padėtį tiek nacionalinių lygių, tiek europinių lygių. Todėl aš skatinu valstybės narės skirti daugiau dėmesio šiai visuomenės grupiai. Ir į ateities strateginius planus įtraukti pagrįstą pagrįstas priemonės jaunimui skirtas pagerinti jų užimtumo lygį. Taip pat manau, kad reikėtų pasinaudoti bendryjų programomis ir politikos kryptimis ir užtikrinti Europos jaunimui šviesę ateitį. Dėkui. Dėkui toliau Elizabeth Schröder. Dėkui, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary. Labai džiaugiuosi, kad užimtumo dokumentų pakete jūs atkartojate tą pačią mintį, kurią mes čia nuolat kartojame dėl ekologiškų darbo vietų. Jūs sakote, kad iki 2020 metų reikėtų sukurti 8 milijonus darbo vietų. Žinoma, tai galbūt gal ir įmanoma, bet reikia parengti pramonės politikos sistemą tam. Tai turi būti ilgalaikė sistema. Ir iš praktinės pusės tai reikštų, kad jeigu neturėsime ambicingų direktyvų skirtų energijos efektyvumui, nereikės tiek daug darbuotojų statybos sektoriuje, nereikės tiek daug darbuotojų, kurie padėtų užtikrinti pastatų izolaciją Todėl mums būtinai reikia, kad būtų parengtas e, pramonės politikos, e, parengta pramonės politikos sistema. Kitaip tik tai kalbėsime, bet nieko nepasieksime. Ir negalėsime sauliaisti tokios nesėkmės, nes e, čia ant kortos pastatyta ES patikimumas. Dėkui. Ponas Kozlovskis. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Aš manau, kad naujų darbo vietų kūrimas yra pagrindinė priemonė spręsti opiausiams Europos problemoms, būtent skurdui ir nedarbui, ypač tarp jaunų piliečių. Tik tai tokiu būdu galėsime grįžti prie augimo. Privalome investuoti į tai, kad būtų skatinamas verslumas, sumažinti administracinę naštą, taip pat teisėkūrinius barjerus, kurie trukdo veikti smulkiam ir vidutiniam verslui, o smulkus ir vidutinis verslas sukuria 70 procentų darbo vietų. Nėra tiesioginio ryšio tarp švietimo sektoriaus ir užimtumo sektoriaus. Tai dar viena problema. Ir nėra pakankamai laisvų darbo vietų. Gerą išsilavinimą turintys jauni žmonės negauna darbo e, atitinkamose įmonėse. Todėl reikia naujų sprendimų visais lygiais, euro, visais lygiais europinių, nacionalinių ir vietinių. Dėkui. Evelin Regna. Ačiū. Dabar žodis poniai Evelin Regna. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisarė. Norėčiau pateikti vieną pastabą. Išklausiau tai, ką pasakė kolegos. Ir maniau, kad, na, e, tema turėjo pritraukti daugelio dėmesį. Ši salė turėjo būti pilna žmonių, nes to nusipelnė ES piliečiai. E, mes kalbame apie užimtumą. Dėl tos priežasties labai svarbu, kad šis klausimas tikrai būtų priimtas e, domin. Tokia viena pastaba. Be kita ko, jūs, e, na, paminėjote labai daug svarbių dalykų, kad kalbant apie užimtumą reikėtų galvoti apie platesnį vaizdą, galvoti ir apie makroekonominės politikas, kadangi užimtumas. Kalbant apie užimtumą, tai bedarbiai galbūt kartais netgi patys gali išspręsti nedarbo problemą. Na, be kita ko, aišku, na, reikia visokių paskatinamųjų priemonių, kad galima būtų padėti bedarbiams ES. Ačiū, tuo ir baigsime spontaniškų pasisakymų procedūrą, o dabar suteiksiu žodį komisarui Andor. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, visų pirma, norėčiau padėkoti už šias diskusijas. Jos iš tiesų buvo labai konstruktyvios, daug na, pasiūsta konkrečių e, žinių apie e, užimtumo e, paketą, taip pat ir tolesnius veiksmus. Taigi, mes neturime tik tai parengti gerų, gerus dokumentus, turime pasirūpinti, kad jie būtų įgyvendinti. Taigi bandome spręsti daugelį problemų, ne tik tai jaunimo klausimus. Greičiausiai žinote, kokių veiksmų jau ėmėsi komisija taip pat ir platesnėme e, kontekste, kalbant apie užimtumo politiką. Pavyzdžiui, kitą savaitę mes susitiksime su socialinių partnerių darbo grupe, e, stengsime su jais bendradarbiauti e, dėl įvairių klausimų susijusių su užimtumo paketu. Dar norėčiau pabrėžti, kad jūsų pastabos dėl platesnio konteksto yra labai aktualios, galvojant apie užimtumo politiką. Dėl tos priežasties, kad užimtumo politikos mes negalime atskirti nuo platesnio konteksto. Vienas trešdalis bedarbių ES lygmenių e, neteko darbo dėl ekonominės krizės. E, kai kuriuose šalise tokių žmonių yra netgi apie 50 procentų. Taigi, jeigu mes norime pasiekti rezultatų, sukurti darbo vietas, taigi užimtumas yra labai glaudžiai susijęs su mūsų e, veiksmais kovojant su ekonominė krize kovojant su e, valstybės įsiskolinimu, e, privačių finansavimo sektoriu. Taigi, kuo greičiau e, mes pateiksime sprendimus šioms problemams spręsti, tuo bus e, greičiau sukurta geresnė finansinė, ekonominė aplinka. Tačiau, aišku, be šių veiksmų mes turime imtis ir kitų priemonių, kad būtų tiesiogiai e, kūriamos darbo vietos ir kad tai padėtumėm darbo neturintiems žmonėms. Toliau kalbant apie e, plantesnį kontekstą, yra labai svarbos investicijos į tikrąją ekonomiką. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponė Hakenin dėl investicijų svarbos ir apie, apie tai, kad pramonės politika yra labai svarbi. Apie tai kalbėjo ponas Paška, ponė Šrioder. Komisija iš tiesų e, siekia sustiprinti pramonės politiką. Ir šiuo atžvilgiu e, pramonės politikos žmogiškojo kapitalo dimencija bei galimybė E, atgaivinti e, pramonę, kuri kurtų tvarias darbo vietas, tokie dalykai yra labai svarbus. Užimtumo paketas turėtų būti vertinamas kaip e, naujos ekonomikos dalis. Dabar, jeigu pažvelgsime į tuos elementus, kurie yra įtraukti į užimtumo paketą, tai Pavyzdžiui, matome, kad labai yra aktyvus socialinių partnerių vaidmuo. Tai suteikia naujų galimybių e, įvairiais lygmenimis ir efektyviau veikti, kuriant darbo vietas, taip pat užtikrinant, kad sukurtos darbo vietos būtų kokybiškos. Na, Nereikia man vardinti visų parlamentarų, tačiau daugelis iš jūsų akcentavo, e, kad būtina padėti jaunimui. Pereitą kartą, prisimenate, buvo, kad buvo organizuotos konkrečios diskusijos šio klausimu. Galiu sakyti, kad daug kas imas, imtasi daryti. Pavyzdžiui, pereitą savaitę apsilankiau Italijoje ir e, Italija gauna nemažą dalį struktūrinių fondų lėšų, e, iš kurių turėtų būti paremti jaunimas. Pavyzdžiui, Sicilijoje e, E, vien šiam regionui yra skirta pusę milijardo e, eurų. Ir tokia suma yra skirta ne visai Italijai, o tik tai vienam regionui. Europos Sąjungoje e, aštuoniuose valstybėse nedarbo lygis yra didžiausias. Kalbant apie šias šalis, taip pat imtasi iniciatyvų. Pavyzdžiui, yra parengta garantijų jaunimui e, schema, apie ką kalbėjo ponė Beris ir kiti. Tokia iniciatyva turės iš tiesų duoti greitų rezultatų, tačiau, e, na, tikimės, kad tie rezultatai matysis jau šių metų pabaigoje. Galėsime pasižiūrėti, ar, e, na, bus galima imtis kažkokių konkrečių priemonių, kad būtų galima kuo greičiau pasiekti rezultatus. Taip pat, kalbant apie šių metų pabaigą, kaip ir numatyta užimtų, užimtumo pakete, e, bus e, parengtos ir kitos iniciatyvos. Dėl įmonių e, vaidmens ir mikrofinansavimo, apie tai kalbėjo ponia Makintaja, ponas Benjen. Dažnai toks dalykas yra pamirštamas. Kodėl? Todėl, kad jaunoji karta galbūt greičiausiai nežino apie galimas finansavimo galimybės. Norėčiau pateikti pavyzdį, pažiūrėjau, kaip Italija. Ankstesnės kartos puikiai vadovavo mažoms ir vidinėms įmonėms, tačiau neperdavė tos verslumo na, gislelės jaunimo, jaunosiams kartoms. Dėl tos priežasties mes iš tiesų norime šiuo atžvilgiu e, paremti mažas ir vidutinės įmonės, kad e, e, būtų joms užtikrintas geresnis prieimas prie finansavimo. Kalbant apie įmonės vis dar. Teisingai buvo pastebėta apie tai, kad socialinės įmonės vaidina labai svarbu vaidmenį. Pone Gens apie tai kalbėjo. E, kalbėdama apie socialinę į socialinį įtraukimą. Aš noriu Jums pritarti, kad iš tiesų šiuo atžvilgiu yra padaroma pažanga. Mes bendradarbiavome su Mišel Barnie, kuris e, kreipėsi parlamentą prieš mane su kitais komisijos generaliniais direktoratais, bendradarbiavimas valstybėmis narėmis. Pavyzdžiui, pereitą savaitę buvo organizuotas seminaras Briuselyje, jame dalyvavo valstybių narių atstovai ir jo metu buvo kalbama apie socialinę ekonomiką, apie socialinės įmonės, jų skatinimą visose valstybėse narėse. Tokiu būdu būtų, pavyzdžiui, galima įtraukti ir pažeidžiamas e, žmonių grupės į darbo rinką, pavyzdžiui, žmonės su negale. Taigi, kalbant apie visas iniciatyvas, Na, kalbant apie jas, negalima invest, e, ignoruoti finansinių priemonių klausimo. Dabar vyksta diskusijos dėl daugiametinės finansinės perspektyvos ir turėtumėm galvoti šiuo metu ne tik tai apie esamus asignavimus, bet ir apie ateities finansinės priemonės, kurios galėtų tiesiogiai padėti žmonėms priemonėms. E, kalbu šiuo atveju apie Europos socialinį fondą Kaip matote komisijos pasiūlyme, negaliu daugiau pasakyti nei viena parlamentarė dėl prisitaikymo prie globalizacijos e, pasiekmių fondo testinumo. Iš tiesų nebūtų protinga fondo veiklą nutraukti. Ir tikiuosi, kad Europos parlamentas tikrai kovos, kad tas e, fondas e, funkcionuotų ir veiktų ateityje. Dėkuoju. Dėkuoju komisijos nariui, gerbėjai kolegos. Aš gavau pasiūlymą dėl rezoliucijos šią diskusiją užbaigti ir dėl jos balsuosime rytoj 12 valandą. O dabar perėsime prie pono Ader pranešimo dėl didelių avarijų susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis